didėjo plojimais. Dabar sprendimai, dėl, kurios priemė keli komitetai dėl tarp institucinių darybų pradžios pagal 69 straipsnio pirmą punktą mm, gegužės 28 dieną negavau prašymų dėl balsavimų iš narių ar politinių frakcijų. E, nebuvo pasiektas reikiamas skaičius 10 procentų, taigi komitetai gali pradėti dėrybas. Taip pat gavau pono Sulič prašymą pasisakyti. Prašom, žodis jums. Ačiū. Vakar, kai buvo balsuojama dėl direktyvos, dėl komandiruotų darbuotojų peržiūros, nebuvo aišku, dėl ko buvo balsuojama. Dėl to, pagal 184 A straipsnį norėčiau pateikti prieštaravimą dėl darbo tvarkos, dėl vakarykščio balsavimo, dėl direktyvos, dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūros. Pirmininkas e, painiai organizavo balsavimą, vėliau teko balsavimą 37 kartus taisyti, tai yra precedento neturintis taisimų skaičius. Nepaisant kontroversiško pasiūlymo pobūdžio ir nepaisant to, kad kolega iš EPP iš karto po balsavimo priminė apie tai, pirmininkas nepakeitė savo pozicijos ir neparagin, nesurengė pakartotinio balsavimo. Aš manau, kad reikėtų dar kartą balsuoti. Ačiū. Ačiū, kolega. Barsavimas dėl Moran Šartier ir Jongerijus pranešimo vyko visiškai skaidriai ir laikantis 159 parlamento darbo tvarkos taisyklės, kurioje yra numatyta, kad yra teikiamas prioritetas preliminariam sustarimui balsuojant ir yra vienas balsavimas, nebent, nebent tam tikras parlamento narių skaičius, e, tai 5 procentai, nuspręstų balsuoti dėl kitų pakeitimų pagal ketvirtą dalį. Taigi NF prašymas dėl balsavimo dėl kitų pakeitimų buvo teikiamas balsavimui, tas prašymas buvo atmestas ir